nori pasakyti pagal šią procedūrą. E, Kristian Silviu Bušoj. Labai ačiū. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Ir galbūt reikėjo kitą e, laiką numatyti tokiai diskusijai, kai būtų daugiau parlamento narių e, Būsto paskola yra labai svarbus sprendimas žmogaus gyvenime ir e, mes turime taip pat labai rimtai žiūrėti į šią problemą. Reikia ateityje aiškių taisyklių skirtų vartotojams apsaugoti. E, reikia e, užtikrinti užtikrinti geresnė, didesnės dėrybinės galės tarp vartotojų ir bankų. Kol kas e, tai yra visiškai neproporcinga. Taip pat e, reikia liautis populistiškai elgtis, reikia užkirsti kelią dar e, didesnėms bankų problemoms. Aš sveikinu komisiją, kuri kalba apie subalansuotus sprendimus, bet noriu pamatyti, kokie bus tie sprendimai pavyzdžiui, e, dėl e, tam tikrų finansinių nuostatų taikomų fiziniams asmenims. Labai ačiū. E, dabar suteiksiu žodį mūsų svečiui, komisijos nariui Hilui. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, kaip sakė keletas kolegų, diskusijos e, trumpos buvo, jos surinktos tuo metu, kai nedaug paprastai dalyvauja parlamento narių ir apmaudų, kadangi šis klausimas yra labai svarbus, bet e, per diskusijas išiškėjo keletas dalykų, galbūt svarbiausias e, išeities taškas yra toks, ką mes galime padaryti, kad apsaugotume vartotojus ateityje. Kaip nemažai kolegų sakė, e, reikia pirmiausiai pasižiūrėti į būsto paskolų direktyvą, kuri numato sistemas ir atitinkamas priemonės skirtas vartotojams apsaugoti, kai jie e, pasiima paskolas užsienio valiuta ir kai e, kaina paskolos labai išauga dėl tam tikrų aplinkybių. Taip pat turime mes galvoti, ką daryti, kad pagerintume mažmenės finansų paslaugas vartotojams visoje Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad mes turime užtikrinti daugiau skaidrumo, turime e, padidinti rinką, jos dydį, kad vartotojai galėtų pasirinkti geriausius e, siūlomus produktus. Ponas Keli e, kalbėjo apie apie e, Europos Sąjungos e, kainodarą tam tikrų finansinių produktų ir jie, kainos yra labai įvairios. Mes pradėjome finansinių paslaugų, paskelbėm apie finansinių paslaugų e, žalėje knygą. Ir turime galvoti apie finansinės paslaugas ne iš institucinio požiūrio taško, bet iš milijonų mūsų piliečių požiūrio taško, kurie naudojasi tomis paslaugomis. Dar noriu pasakyti, kad labai svarbu sukurti stiprią bendrąją rinką mažmenėms finansinėms paslaugoms, bet tai yra susiję su kitu klausimu, būtent kaip veikia bendroji kapitalo rinka, kaip užtikrinama e, laisvas kapitalo judėjimas. Apie tai taip pat kalbėjo keletas kolegų. Aš manau, kad e, komisijos požiūris atspindi tuos dalykus. Požiūris į paskolas užsienio valiutomis, kai buvo pasakyta, labai svarbu užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp vartotojų interesų jie ir visiškai tinkama, kad valstybės narės imasi veiksmų apsaugoti vartotojų interesams. Bet taip pat, jeigu mes norime uh, užtikrinti bendrąją kapitalo rinką, jeigu norime ją gilinti ir stiprinti, mes turime uh, palaikyti teisę sistemą. Uh, kurioje ji veikia ir turime užtikrinti, kad vyriausybės, e, kai jos imasi žingsnių skirtų vartotojams apsaugoti ir visai deramai tą daro, veiktų pagal e, patvirtintus teisės principus. Ir tai yra atspindėta komisijos plėtojamame požiūryje mes bendradami su valstybėmis narėmis e, jį ir pristatėme. Buvo pateiktas klausimas, kiek iš anksto valstybių narių kreipėsi prieš priimdavos priemonės į komisiją dėl konsultacijų. Valstybės narės neprivalo to daryti prieš e, priimdamos teisės aktus finansinių paslaugų srityje. Mes sekame priemonės e, Lenkijoje ir Rumunijoje, kadangi tos šalis mums pateikė savo įstatymų projektus ir, kaip aš sakiau, mes kalbame su Kroatijos vyriausybė ir norime pasižiūrėti, ar bus galima rasti subalansuotą sprendimą e, susidarius šiai problemai. Jeigu nepavyks to, mm, e, komisija E, e, buvo pasakyta, bando persikoti šalis, kurios siekia ginti e, vartotojų interesus. Aš noriu pasakyti, kad taip tikrai nėra. Vyriausybės turi teisę apsaugoti vartotojų interesus, bet, kaip sakė keletas kolegų, taikymas priemonės galinė data yra rimta problema ir proporcingumo klausimas yra labai svarbus. Ir klausimas kai nediferencijuojami įstatymai e, pagal vartotojus taip pat kelia susirūpinimą. Aš tikiuosi, kad mes rasime e, praktiškus problemų sprendimus. Aš išgirdau e, paramą iš kai kurių parlamento narių apie paramą ir mes su ministrais toliau diskutuojame kalbame, tikiuosi, kad mes pasieksime pažangos tam, kad užtikrintume iškumo teisinio aiškumo dėl finansinių paslaugų ir paslaugų teikėjams ir vartotojams. Dėl Kroatijos konkrečiai mes ir toliau vertiname situaciją, kad e, galėtume pasižiūrėti, ar tikrai priimtos priemonės atitinka bendrosios rinkos e, principus ir Kroatijos įsipareigojimus. Ir mes taip pat e, diskutuojame su kitomis šalimis, e, kurios svarsto priemonės dėl paskolų išduotų užsienio valiutomis, kad užtikrintume, jog viskas daroma pagal laikantis ES teisės. Tačiau E, mes e, nuolat e, seksime situaciją ir mes nuolat seksime situaciją ir sieksime užtikrinti, kad vartotojai būtų apsaugoti, bet taip pat mes turime veikti pagal bendrą sistemą, laikytis teisinės valstybės principų, verslui reikia iškumo, kad jis galėtų investuoti, nes jeigu mes norime paskatinti augimą ir darbo vietas ir investicijas, jeigu norime sukurti kapitalo rinkų sąjungą, verslui reikia užtikrinti aiškumą. Ir e, jie turi žinoti, kad tas iškumas bus ir kad jie galės investuoti ilgam laikotarpiui. Dėkoju komisijos nariui. Labai ačiū. Ačiū Jums už tokį reikšmingą svarų pasisakymą.